Welcome to this meeting. We'll start. Uh, uh, and uh, first of all, I want to mention. Labas rytas. Pirmiausia, norėčiau paminėti, kad uh, vertimas, uh, vertimas vyksta į visas ir iš visų kalbų, išskyrus mal, maltiečių, kroat, uh, kroatų ir gėlų. Per mūsų posėdį vėliau pas mus lankysis um, la, svečiai iš e, nacionalinės e, Nigerijos federalinės respublikos asamblėjos. E, tai bus pirmininkai. atstovaujantis teisėkuros komitetus. Tačiau aš vėliau juos pasveikinsiu, kai jie atvyks. Tai tiek dabar, e, kalbant apie trečią darbo tvarkės klausimą, aš norėčiau suteikti žodį Jutai Štaindrų, kuri papasakos apie delegacijos vizitą į Vašingtoną balandžio mėnesį. Juta, prašom, papasakokite mums. Labas rytas. Labai dėkoju Jums E, už suteiktą galimybę mūsų delegacijai e, važiuoti į Vašingtoną. Tai vyko nuo e, balandžio 19 iki 21 šiais metais. Su mumis dalyvavo pirmininko, komiteto pirmininkas ir, ir mes kalbėjome su Amerikos partneriais apie užimtumą ir socialinės temas ir kalbėjome apie politinę politinį po, po, poveikį to, kokie da, poveikį darbo rinkai daro robotika, te, technologijos ir taip toliau. Mes aptarėme labai svarbės temas ir naujausius poslinkius socialinėje politikoje ir žimtumo srityje ir taip pat trumpo administracijos veiksmus. Mes kalbėjome apie skaitmenizaciją ir jo poveikį. Apie tai kalbėjome su daugelį politikos atstovų ir um, darbo reikalų ministrų, tarptautinėmis organizacijomis, socialiniais partneriais ir e, įvairiais think tanks. E, mes e, taip pat turėjome pusryčius, darbo pusryčius su profesoriu Robert Štiklis, kuris yra Nobelio premijos laureatas. Ir Mes manome, kad šitos e, diskusijos buvo labai produktyvios, mes turime labai daug bendrų dalykų e, susijusių su skaitmenizacija ir besikeičiančiu darbo pasauliu. Ir e, tai tikrai turi didžiulį įtaką mūsų pasauliui, nes kai kurios darbo vietos dinksta, o kai kurios turės iš naujo būti sukurtos. Ir tai įtakoja darbo kokybę. Be abejo, yra didžiulių skirtumų tarp JAF ir ES, ypač kai kalbame apie valstybę valstybės e, narės, nes mūsų darbo ir socialiniai standartai yra skirtingi, mūsų procedūros yra skirtingos, ypač kai kalbame apie socialinių partnerių e, tarpusavio sąveiką. Aš galiu tikrai labai daug pasakoti, nes tos dienos buvo labai intensyvios, e, tačiau mes parengsime delegacijos mes jau pateikėme delegacijos ataskaitą apie šitą misiją. Labai ačiū. Ar kas nors nori ką nors papildyti? Toliau einame prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra socialinė saugumo sistemų koordinavimas ir norėčiau iš karto suteikti žodį e, komisijai e, ponas Jordi Korel. Labai ačiū pirmininkė. Ačiū už suteiktą galimybę pristatyti šitą pasiūlymą ir būtent poveikio įvertinimą. Mes ekrane rodome pranešimą. Taigi iš karto ir pradedame. Labai trumpai norėčiau paaiškinti, e, ką apima šitas pranešimas. E, mes apžvelgsime poveikio įvertinimo procesą, į detalės nesileisime, nes turbūt apie viską labai gerai žinote. Ir po to mes kalbėsime apie pačią svarbiausią dalį, tai yra pagrindinius, pagrindinės išvadas poveikio įvertinimo pagrindinėse srityse. Tai yra nedarbo išmokos, prieiga prie neveiklių, e, neveiklių piliečių duomenų bazės ir taip toliau. Be abejo, visi šitie dokumentai buvo pateikti E, bendra pranešėjams. Mes, e, manau, kad čia pagrindinis žodis yra parama, kai kalbame apie e, tokį, tokius ekonominius poveikius ir taip toliau. Tai nėra taip viskas paprasta, mes turime turėti įrodymų, kad mūsų pasirinkimas būtų labiau informuotas. Ir E, tas poveikio vertinimas yra labai plataus pobūdžio, e, jis apima įvairias e, politinė, politinius, įvairius elitinius pasiūlymus ir įgyvendinimo priemonės. Ir turbūt žinote, kad mes turime reguliavimo stebės, ir stebėsinos valdybą, kuri atlieka nešališką darbą. Toliau, koks yra šio pasiūlymo tikslas? Iš principo e, siekiama modernizuoti ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės. Jos yra labai svarbios, jos leidžia užtikrinti laisvą judėjimą, tad e, labai svarbu, kad tada, kai e, pilietis nori važiuoti iš vienos valstybės į kitą, jis turėtų tą teisę judėti, tačiau jeigu jis judėdamas praranda savo socialinio draudimo E, išmokas, tai tada jo teisė yra apribojama. E, tad kokie yra šios modernizacijos tikslai? Visų pirma, mes turime e, palengvinti šios teisės naudojimą, taip pat turime užtikrinti labai sudėtingą sritį, tai yra turime užtikrinti teisinį aiškumą ir sąžiningą ir vienodą paskirstimą, finansinės naudos paskirstimą ir taip pat skatinti, kad administracinės procedūros e, ir gyvenamos taisyklės būtų kiek įmanoma paprastesnės. Taigi poveikio įvertinimo procesas apima e, kelis dokumentus, kuriuos mes esame pateikę. Pirmiausia, e, kritika yra tokia, kad poveikio įvertinimas yra labai labai ilgas. Ir kadangi mes apimame labai daug aspektų. Buvo sunku šitą procesą supaprastinti, bet kokiu atveju mes pateikėme pasiūlymo um, santrauką ir mes paviešinome šios valdybos um, nuomonę. Tai, kaip sakiau, ta valdyba yra um, nepriklausoma. Poveikio įvertinimo metodika buvo tokia. Buvo pritaikyti trys etapai. Visų pirma, yra išanalizuotas ekonominis ir socialinis poveikis palyginus e, su esama dabartinė situacija, taip pat kiti poveikiai buvo išanalizuoti, tai yra galimybė e, sukčiauti ir piknaučiauti, kiek tai kainuoja ir pasidalėjama našta ir taip pat apskritai buvo įvertinti, kiek efektyvus e, bus uh, efektyviai bus pasiekti konkretūs tikslai. E, taigi e, mes atlikome visą šitą analizę. Toliau, kokius šaltinius mes naudojame? Ar e, jie yra labai įvairūs, kai kurie yra ES e, lygmenių taikomos apklausos, pavyzdžiui, duome, e, darbo jėgos apklausa arba Eurostato duomenų bankai. Ir ta tema labai svarbi socialinio draudimo srityje. Mes rinkome duomenis ir dirbome labai artimai su įvairių valstybių ekspertais ir e, su e, socialinio draudimo sistemų koordinavimo administracinė komisija. Taigi visi šitie duomenys yra ne tik iš, ne, iš ES, o apskritai iš nacionalinių šaltinių. Ir manau, kad ir komisija e, pasinaudojo dėliojti ir teisinių ekspertų pagalbą. Taip pat poveikio įvertinimas apėmė konsultacinius procesus. Mes konsultavomės su ekspertais iš e, valstybių narių jau keletą metų, kaip jau sakiau anksčiau. Ir mes turime e, suorganizavome e, posėdį E, su socialiniais partneriais, tai buvo birželio 10, toliau su NVO birželio 17 ir dvi internetės konsultacijos vyko 2013 ir 2015 metais. Dabar e, kokią E, kokios yra e, nedarbo išmokos. Kaip žinote, dabar darbo ieškantis žmogus gali e, gauti nedarbo išmoką ir ją gauti tris mėnesius kitoje valstybėje narėje ir galbūt jie gali būti, jie gali būti pratesta iki šešių mėnesių. Tokiu būdu darbo ieškantis žmogus galės rasti darbą valstybėje narėje. Jis tam tikrą prasme yra apsaugotas. Užimtumo tarnybos jo šalyje gali prašyti kas mėnesį atsiskaityti atsiskaityti. E, tai yra pateikti informaciją iš tos priimančios šalies apie tai, ką veikia e, darbo ieškantis žmogus, siekiant užtikrinti, kad jis tikrai ieškotų to darbo. Keli skaičiai. Matome, kad dabartinėje situacijoje turime 27 tūkstančius nedarbo, žmon, ne, ne, ne, darbo neturinčius žmonės, bedarbius, kurie, e, e, taip sakant, perkelia į kitą valstybę narę e, savo nedarbo išmokas. Labai nedidelė gyventojų dalis tai padarė. Taigi, poveikio įvertinimas, pirmas variantas yra išplėsti taip vadinamo eksporto laikotarpį iki mažiausiai šešių mėnesių ir e, laikyti atviras galimybės pratesti šį laikotarpį. Antras variantas būtų perkeltų išmokų laikotarpį per, e, iš, e, pratesti visam laikui, kuriam e, bedarbis turi teisę gauti išmoką. Mes padarėme išvadą, kad geriausias variantas būtų pirmasis, tai yra pratesti šį perkelimo laikotarpį nuo 3 iki 6 mėnesių. Ir tai išdėstyta mūsų pateiktame pasiūlyme. Kitas aspektas susijęs su nedarbo pašalpomis susiję, yra agregacija Tai yra labai svarbus e, techninis terminas. Tai yra bedarbis dirbantis įvairiose valstybėse narėse gali paprašyti, kad e, draudimo e, laikotarpis ankstesnėje valstybėje narėje būtų įvertintas tam, kad būtų apskaičiuota, ar tas žmogus turi teisę gauti bedarbio išmoką. Tai yra kad gautum nedarbo išmoką, pas mus žmogus turi dirbti 24 mėnesius. Jeigu žmogus kitoje valstybėje narėje dirbo 18 mėnesių ir naujoje valstybėje narėje dirba 8 mėnesius, norint nustatyti, ar tas žmogus turi teisę gauti bedarbio išmoką, tai atsižvelgi ne tik į tuos 8 mėnesius, kur jis dabar gyvena ir dirbo, bet taip pat ir tuos 18, kuriuos tas žmogus dirbo kitoje kitoje valstybėje narėje. Taigi, E, šiandienos taisyklės nenumato minimalaus laikotarpio, ankstesnio, kurį, kurį tas žmogus buvo išdirbęs ankstesnėje valstybėje narėje. Tarkime, e, jeigu žmogus dirbo 24 mėnesius vienoje valstybėje narėje ir paskui pereina, pervažiuoja kitą valstybę narę ir ten dirba vieną dieną, tai jisai tada vis tiek turi teisę į bedarbio išmoką e, remiantis ankstesnės valstybės narės darbo stažu. Um E, Europoje e, yra buvę tokių atvejų, e, tai yra sumavimo, laikotarpių sumavimo, apie 24 tūkstančius tokių atvejų turėjome ir 41 procentas tokių žmonių bent jau 3 mėnesius buvo išdirbę kitoje valstybėje narėje. Taigi pasižiūrėkime įvairius e, variantus. Pirmas antas būtų formalizuoti e, dabartinę situaciją. Tai yra sumavimas e, prasideda po pirmos užimtumo dienos. Ir antras variantas būtų įvesti minimalų draudimo laikotarpį, vieno mėnesio laikotarpį naujoje valstybėje narėje. Ir paskutinis variantas būtų įvesti minimuma, minimalų laikotarpį ir padidinti jį iki trijų mėnesių. Mes įvertinome skirtingus e, variantus ir padarėme išvadą, kurią e, pristatėme savo pasiūlyme. Tai yra, kad geriausia būtų nustatyti e, minimalų draudimo laikotarpį, tai yra trijų mėnesių minimalų draudimo laikotarpį sumavimui užtikrinti. Toliau, dar kartą dėl nedarbo išmokų. Darbuotojai dirbantis pasienyje. E, šiandieną e, darbuotojas, kuris dirba pasienyje, turi prašyti nedarbo išmokų toje valstybėje narėje, kur jis e, gyvena. Ir tada nedarbo išmokos yra mokamos toje valstybėje narėje, kur jis anksčiau yra dirbęs mažiausiai penkis mėnesius. Mes turime tokius duomenis. E, tokių pasienyje dirbančių darbuotojų mes turime beveik 800 tūkstančių ir tarp, tarp valstybinių darbuotojų, kurie dirba daugiau nei 12 e, mėnesių, e, yra apie 1,6 milijonus. Taigi pasižiūrėkime, kokie variantai yra pasiūlyti jiems. Turime šešis variantus. Pirmiausia, dirbantis pasienyje darbuotojas gali pasirinkti, kur jisai prašys nedarbo išmokos. Toliau antras variantas - paskutinios darbo vietos valstybė turi sumokėti nedarbo išmoką, o pasienyje dirbantis darbuotojas turi ten susiregistruoti. Tačiau be abejo, tas žmogus turi aktyviai ieškoti darbo ir tai tam reikalinga tokia registracija. Turime trečią variantą. Tai yra pasiūlymas, kad paskutinės darbo vietos valstybė moka nedarbo išmoką tačiau tik po to, kai jie e, buvo, būna išdirbę atitinkamą laikotarpį, pavyzdžiui, bent 12 e, mėnesių. Tada dar e, darbo valstybė narė taptų atsakinga už išmokos mokėjimą, ne žmogaus gyvenamoji valstybė narė. Tada pereiname prie kito skyriaus, tai yra ekonomiškai neaktyvių piliečių prieiga prie socialinių išmokų. Mes tiesiog e, kodifikavome ES teisingumo e, teismo e, teisę ir pamatėme, kad pagal dabartinės taisyklės turi būti apribota prieiga prie socialinių išmokų ekonomiškai neaktyviems piliečiams. Mes tiesiog peržiūrėjome Teisingumo teismo E, precedento teisę. Toliau, e, ilgalaikės priežiūros e, išmokos. Šiandieną šioje srityje yra nemažai išmokų. Kaip žinote, mūsų visuomenė sensta ir atsiranda naujų poreikių. Šią prasme mes turime nepamiršti, kad šios išmokos yra traktuojamos kaip lygos išmokos. Kągi mes galėtume pasiūlyti, kad visiems būtų aiškiau labai svarbu ap, nustatyti tokį skyrių, kuris aiškiai apibrieštų, kokios yra tos ilgalaikės išmokos ir, ir jas toliau, kaip ir šiandien, vertinti kaip lygos išmokas. Niekas nepakeista, tik tais klasifikacija, kurią mes siūlome, mes tai padarėme e, ekonomiškai neaktyvių e, piliečių atžvilgių. Taigi mes tiesiog atsižvelgėme į dabartinę e, teisinę sistemą. Toliau šeimos išmokos. E, mes pasiūlėme šeimos išmokų Mes nepasiūlėme šeimos išmokų indeksavimo ir mes pasiūlėme atnaujinti vaiko priežiūros išmokų taisyklės. Taigi valstybės narės turi teisę e, sumokėti e, visą išmoką e, abiems dirbantiems tėvams. Toks būtų mūsų pasiūlymas. Toliau mes panagrinėjame bazinį scenarijų ir mes matome, kad didelė pinigų suma buvo išleista šeimos išmokoms mokėti, beveik vienas milijardas, tačiau tai yra mažiau nei vieni, vienas procentas e, visų, visų e, šeimai skirtų išmokų e, mokamų 28 valstybėse narėse. Kai kurie skaičiai atrodo labai dideli, tačiau kai palyginame juos su bendromis socialinio uh, draudimo išmokomis ES. Tai matome, kad tos sumos yra gana nedidelės. Taigi mes čia išanalizavome įvairius pasiūlymus ir e, kalbant apie indeksaciją, mes vertiname dvi skirtingas galimybės arba e, pagerinti, pakoreguoti pragyvenimo lygį, paaukštinti arba pažeminti, arba pritaikyti indeksaciją. Mes esame numatę skirtingas koordinavimo taisyklės vaiko auginimo išmokoms ir kitoms išmokoms. Taigi trumpai tiek, toks yra mūsų pasiūlymas dėl šių keturių skyrių. Mes pasiūlėme rimtus pakeitimus tam, kad e, būtų labiau atspindėta socialinė mūsų visuomenės realybė. Ir kai kuriais atvejais mes pakoregavome, paaiškiname taisyklės, kad jos būtų lengviau įgyvendinamos. Labai atsiprašau, kad per greitai kalbėjau ir atsiprašau, kad kalbėjau ilgiau nei 15 minučių. Thank you uh, for that. Uh... Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį poniui Maniakį Geryvą. Jie yra iš EPRS ekspertė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū už kvietimą pristatyti mūsų atliekamą darbą šiandien komitetui. Pirmiausia, eksantę vertimo grupės darbą norėčiau pristatyti ir paaiškinsiu, kaip mes atliekame tos pradinius vertinimus ir kaip mes e, identifikuojame silpnasias vietas ir kaip siūlome jas spręsti. Kartu su komisija esam tokių identifikavę. Šiame kontekste mes pirmiausia norėtume pasakyti, jog komisija iš tikrųjų dėjo didelės pastangas rengdama šį tekstą. E, tai yra, ko gero, vienas iš ilgiausių dokumentų paruoštų šią temą kada nors. Tad pirmiausia, ką mes tokio veikiame? Mes didžiąją dalį darbo skiriame komisijos vertinimo, e, poveikio vertinimo e, kokybės paruoštam dokumentui vertinti ir taip pat teikiame pagalbą Europos parlamento komitetams mums rūpimais klausimais. Mes komitetams padedame siekti jų tikslų, kad jie galėtų turėti informaciją ir priimti sprendimus turėdami informaciją. Tai padeda geriau vertinti vykdomosios valdžios atliekamą darbą. Mūsų darbas yra teikti informaciją nuomonę rengiančiam komitetui ir e, nuomonę teikiančiam komitetui, e, kuris e, neprima sprendimo iš esmės. Tai štai mes m, dabar kalbame apie poveikio vertinimo fazę. Čia yra aptarti svarbiausi e, poveikio vertimo elementai, ten tai yra iš e, analizuota metodo požiūrių stipriosios ir silpnosios pusės. Paprastai tas darbas vyksta mūsų padalinio viduje. Norėčiau pasakyti, kad mes nevertiname siūlymo esmės kaip tokios. Mes, atver, mes labiausiai vertiname poveikio vertinimo kokybę ir žiūrime, ar laikomasi buvo taisyklių, kurie buvo nustatyti 2015 metų parengtame vadove. E, koordinatoriai priima sprendimus ir tai tuomet galima kreiptis komitetams į mūsų tarnybą ir mes galime pateikti papildomą poveikio vertinimą arba galime pakomentuoti esminius pakeitimus. Taisyklės ir būdai, kaip gauti tą poveikio vertinimo darbą, yra nustatytos vėlgi vadove, ją patvirtino 2013 m. komitetų pirmininkų sueiga. E, taip pat yra priimtas tarp institucinis sustarimas dėl geresnio reguliavimo, kur taip pat šis klausimas aptariamas. Kaip mes vertiname komisijos poveikio vertinimą atliekamą? Pirmiausia, mes stengiamės parengti tokią, tokį įvadą ir paaiškinti pačios iniciatyvos esmę. Kodėl tokia jinai atsirado? Mes keliame septynis klausimus į kuriuos turi atsakyti kiekvienas poveikio vertinimas, kaip pasakyta, biudžeto vertinimo gairėse. Pirmiausia, svarbu pasakyti, kokia yra problema, koks jos mastas, kodėl ES turi veikti, kad spėstų tą problemą, kokie yra tikslai tos iniciatyvos, kokie variantai gali būti pasirinkti problemai spręsti, koks bus ekonominis, socialinis ir aplinkosaugos poveikis to sprendimo, palyginti įvairių sprendimai ir mūrėjimų pasirinkimai turi būti ir taip pat stebėsenos tvarka nustatyta. Mes e, vertiname viso metodo nuseklumą, jo teisingą taikymą, mes ieškome, pavyzdžiui, ar visi pateikti argumentai yra logiški. Ar jie atsiliepia tuos septynis klausimus, kuriuos ką tik minėjau, taip pat priežastis ir pasiekmė, jo jų santykis yra vertinama. Uh, Ir mes taip pat vertiname pateiktų duomenų kokybę ir atliktus tyrimus, kurie yra svarbus e, poveikio vertinimui. Taip pat mes duomimės, ar buvo pasikonsultuota su suinteresuotais subjektais, pavyzdžiui, ar buvo 12 savaičių paskirta privalomoms konsultacijoms. Ir mes taip pat pateikom ryšius su E, komisijos kompetitingomis struktūromis, kurios rengia dokumentą ir galiausiai mes e, įvertiname ir tą dokumentą, kur kalbama apie sprendimo vieną ar kitą poveikį. Mes atliekame tikslų analizę ir žiūrime, ar įrodymai pateikti dokumente yra teisingi e, ir tinkami pasiūlymui pagrysti. Tačiau, kaip jau sakiau, mes nekvestionuojame paties politinio siūlomo sprendimo. Dabar dėl stiprių ir silpnųjų pusių vertinimo. Siūlomi pakeitimai, kaip jau buvo pasakyta, e, apima keturis e, dalykus - nedarbą ir kovo su jo nauda, taip pat e, naudą ES piliečiams, šeim, šeimoms galima naudą. Ir tas vertinimas yra susijęs su tam tikru tvirtų pagrindu, e, kur, pavyzdžiui, gali būti siūloma pakeisti socialinės apsaugos tvarką ar socialinį koordinavimą. Stiprosios pusės e, vertinamus yra e, atsižvelgiant į tai, ar buvo iškeltos reikiamos problemos ir ar buvo gerai paaiškinta, kodėl to sprendimo reikia, kokios koordinavimo taisyklės bus pasitelktos. Taip pat kalbam apie laisvą asmenų judėjimą ES ir yra pasakyta, kad uh, socialinė rizika dėl tų asmenų judėjimo yra nedidelė. Vertinime yra daug skaičių ir pavyzdžių e, susijusių su, su problemomis, kurios galėtų padėti e, geriau suprasti siūlymo esmę. Tarp siūlymų, tarp siūlymų problemų yra nurodoma, pavyzdžiui, kad trūksta teisinio tikrumo piliečiams ir e, institucijoms, ar kad siūlymas gali būti neskaidrus arba, pavyzdžiui, gali būti netolygiai paskirstyta finansinė našta. Mes manome, kad Europos komisija yra parengusi daug variantų, tinkamų variantų spręsti identifikuotams problemams. E, poveikio vertinimas apima bent du politinius siūlomus sprendimus susijusius su pradiniu siūlymu ir 33 siūlymai paprastai būna aptariami iš karto. E, ekonominiai, socialiniai reguliavimo poveikis kiekvienai politikos krypčiai yra nagrinėjimas kiekvieną kartą remiantis geresnio reguliavimo gairėmis. Europos komisija pastebėjo, kad dauguma iš pasiūlytų variantų buvo pozityvūs, neturintys didesnio socialinio poveikio ir neturėsintys didesnio ekonominio poveikio, išskyrus uh, Ir galimai gali tik tai padidėti šiek tiek išmokos e, tiems žmonėms, kurie gyvena ir dirba prie valstybių sienos. Kiekvienas variantas yra aptariamas atskirai, ypač vertinama reguliavimo kaštai, piknaužiavimo galimo atvejai ir taip pat nagrinėjama, ar teisingai tai valstybių narių pasidarinama našta. E, reguliavimo kaštai, e, buvo pasakyta, bus neesminiai, nedideli. Poveikio vertinimą įtakį turi visai lė išorės studijų. Šešios studijos parėmė mūsų aptariamą, kur kalbama apie šeimoms skiriamas išmokas ir nedarbo išmokas. Kitos trys studijos yra susijusios su ilgalaikia apsauga ir nedarbo išmokomis. Europos komisija remiasi taip pat ir studijomis, kuris atlieka nepriklausomi ekspertai, tai yra studijos susijusios su socialinių sistemų koordinavimo ir su, ai, tos studijos buvo parengtos 2015 metais komisija. E, taip pat remiasi turimais iš anksto duomenimis ir buvo e, Taip pat vykdomos viešos konsultacijos 2012-2013 metais buvo kalbama apie studijos atliktose apie nedarbo išmokas, 2015-aisiais buvo kalbama apie išmokų šeimoms koordinavimą, nedarbo išmokų koordinavimą ir gerbo valstybės principus. Taip pat yra kreipiamasi į konsultacinius komitetus 2013-aisiais spalį buvo e, atliktos tokios apklausos, nevyriausybinės organizacijos taip pat teikia informaciją, 2015 birželį tokios informacijos iš jų buvo gauta. Konsultavimasis su e, šiomis struktūromis yra svarbios. E, socialinės sistemoms įvertinti tai yra svarbus elementas. Kalbant apie silpnasias pusės, kurias mes pastebėjome, galėčiau pasakyti štai ką nepaisant to, kad plačiai buvo konsultuojamas interesuotais subjektais, jų parama nėra tokia aiškiai išreikšta kiekvienam variantui. Administraciniai komitetai e, ir jų naudojimas yra labiau pabrėžtas tekste negu atskiri subjektai. Pavyzdžiui, nenurodyta taip pat ir subjektų parama horizontaliam pasirinkimui arba kitiems pasirinkimams nebuvo formalių konsultacijų susijusių su, šiom, su, šiais, dviem, su šiais dviem variantams. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, kaip pavyzdį čia galėtume paminėti nedarbo išmokas pasienio gyventojams. E, visa tai yra susijęs su taip pat ir valstybių narių sitraukimų šias konsultacijas, nes jos gali teikti informaciją apie tai, su kuo buvo konsultuotas, kokiu rezultatu buvo pasiekta. Uh, turėtų būti labiau konsultuojamas su vienais subjektais, kai kuriais atvejais daugiau, su kitais mažiau. Mm, administracinės komisijos, kurios dirba socialinių sistemų koordinavimo srityje, turi parengti sistemas, kaip geriau būtų galima surinkti tą atgalinę informaciją, tas reakcijas. Ir viešiau turėtų kalbėti apie savo darbą. Džiaugiamės tuo, kad svarbiausios 2016 metų tos administracinės komisijos išvados buvo pripažintos ir, ir buvo paskelbtos Europos komisijos tinklalapyje. Mes identifikavome ir dar vieną problemą, tai yra sąsajos tarp šio siūlymo ir, pavyzdžiui, tarp darbuotojų komandiravimo direktyvos. Kol kas e, tai nėra aiškiai identifikuota, komisija sako, kad yra koordinavimo taisyklės siūlomos, įskaitant ir komandiruotus darbuotojus, tačiau tai nėra įtraukta į šio vertinimo apriepties lauką. Tačiau mes manome, kad Europos komisija galėtų čia pateikti daugiau informacijos, nes tų sąsajų esama. Kaip e, buvo pasakyta, mes matome, kad komisija laikosi labai tvirto požiūrio ir šis poveikio vertimas yra labai ilgas. Tai reiškia, kad nėra lengva viską suprasti. 180 puslapio apima šis dokumentas ir prie viso šio e, puslapio skaičiaus prisideda dar 26 priedai. Tai reiškia, kad visas dokumentas apima apie 2000 puslapių. Ir apibendrinama galiu pasakyti, kad šis poveikio vertinimas pateikia na, tam tikrą tvirtą pagrindą, kaip galim būtų keisti socialinio koordinavimo sistemas. Ir šis tekstas rodo, kad ir pateikta daug komentarų ir rekomendacijų. E, tai būtų savočiai antroji pateikta nuomonė, tačiau yra ir tam tikrų elementų, kurie nusipelno didesnio dėmesio. Pavyzdžiui, kad ir tas faktas, kad, pavyzdžiui, suinteresuotų subjektų nuomonė turėtų būti aiški, aiškiau pateikta kiekvienam pasirinkimui. Taip pat e, nedaug kas pakomentuota ir apie komandiruotų darbuotojų direktyvą. Taip pat administracinė komisija, kuri atsakinga už socialinių sistemų koordinavimą, taip pat galėtų teikti daugiau informacijos apie savo darbą, galėtų elgtis skaidriau. Aš e, kvieščiau susipažinti su dokumentu, jeigu norėtumėte detalesnės informacijos. Ir dėkuoju Jums uždėmesi. Thank you very much for... Uh, Labai dėkuoju už... Uh... E, tokią detalę įžangą, o dabar periname prie pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų pasisakymų. Kalbėjimo laikas dvi minutės. Pradėsim nuo pono Balas. Atsiprašau, kad e, pavėlavau ir e, nors ir žinojau, e, koks yra komisijos pasiūlymo turinys, tačiau neišklausiau dabar pasisakymą, nes e, mano traukinys vėlavo. Kalbant apie poveikio vertinimą, aš turėčiau pranešėjai šito klausimu du klausimus. Pirmas klausimas. Jūsų tyrimė sakoma, jog 55 procentai bedarbių po 12 mėnesių darbo paieškos randa darbą ir e, virš Atrodo, jog e, šiandien padėtis e, laikotarpio požiūrių gerėja, bet e, ar nereikėtų mokėti visų bedarbio, visos bedarbio išmokos sumos, nes penk, 54 procentai randa po 12 mėnesių ir 74 procentai po 6 mėnesių e, darbą. Tad e, mes matome, kad šiandien bedarbiai yra kontroliuojami vis labiau, siekiant įsitikinti, kad jie tikrai ieško darbo ir galbūt galėtume susijęti abu šitos e, elementus, bent jau aš norėčiau, kad būtų pamastyta šitą linkmę. Antras klausimas - komandiravimas darbuotojų. Aš lankiausi Lenkijoje su kolegė Stevens ir e, pirmadienį ir kaip tik kalbėjome apie komandiravimą. Ir atrodo, kad nuomonės e, sutampa dėl to, kad mes turime modernizuoti informavimo sistemą. EESSI yra informacijos keitimosi platforma, tačiau jinai, jinai nėra pakankama ir nėra e, kol kas e, e, veikianti taip, kaip mes turėtume. Galbūt mes e, galėtume galvoti apie skaitmeninę profesinę kortelę, kuri apimtų ir visas socialinės išmokas, į kurias būtų turima teisių. Ar galvojama šitą linkmę? Dėkuoju. Dabar panas Šulc. Dėkuoju pirmininkė, labai ačiū už jūsų pateiktą informaciją. Turiu daug klausimų. Komisija, komisija e, atlikė po, atliko poveikių įvertinimą ir e, pateikė pasiūlymą remdamasi tam tikrais skaičiais. E, tačiau tie skaičiai anksčiau nebuvo prieinami ir jūs e, sakėte, kad jūs atlikote apklausas su įvairių valstybių narių darbuotojais tam, kad galėtumėte įvertinti viską iš kokybinės pusės. Kiek tai buvo sunku, kokią naštą galėjote, turėjote pasidalinti įvertinti, galbūt jūs neturėjote pakankamai e, skaičių, kad galėtumėte įvertinti įvairius e, metodus. Antras klausimas dėl e, šeimos išmokų. Jūs apklausite tik tai 17 valstybių narių, tai yra tik 17 valstybių narių pateikė duomenis, tačiau ES yra daugiau e, valstybių nei 17. Kitas klausimas, ar nebūtų buvę įmanoma e, iš visų valstybių narių gauti duomenis, nes E, tada galbūt būtumėte turėję kitus e, rezultatus. Ir trečias klausimas. E, kodėl jūs manote, kad iš teisinės pusės nėra įmanoma indeksuoti vaiko išmokų? Jūs minite teisinius sunkumus ir todėl man kyla klausimas, ar komisija remiasi tik tais ekonominiais aspektais. E, komisija e, ar komisija turi, gali, api, e, ar turi apibrėžimą, kas yra šeimos išmoka. Ir žinome, kad jos skirtingai apibrėžia valstybės narės. Taigi trumpai tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Thank you, Madam Stevens. uiteenzetting over de coördinatie. Dėkoju pirmininkė, aš norėčiau padėkoti komisijai už e, labai e, išsamų e, pristatymą ir e, kaip jūs įvertinote ir koordinavote socialinės apsaugos e, sistemas, kilo problemų su vertimu. Aš ir. Is er nu vertaling naar het Engels? Yes, now it's okay. Begin ik opnieuw? Yes. Ik wil graag de commissie danken voor het... Norėčiau padėkoti komisijai už labai įdomų ir platų pranešimą apie socialinės apsaugos, socialinio draudimo išmokas. Buvo išplatinti suklastoti dokumentai, kuriuose neatsižvelgiama į komandiravimo reikalavimus. Kai valstybės narės, valstybėse narėse pradeda cirkuliuoti suklastotas A1 dokumentas, valstybė negali nieko padaryti, jie negali vienašališkai nuspręsti, kad tai yra suklastotas dokumentas, tačiau akivaizdu, kad taip yra. Ir vietoj to reikia E, atlikti platų įvertinimo procesą daugelį valstybių narių. E, daugelį valstybių narių tai užtrunka ilgai ir sukelia daug pasipiktinimo. Mes e, matėme ne, ne vieną atvejį ir teisingumo teisme, tarp jų ir prieš mano šalį. Uh, būtų, turėtų būti aišku, kad e, valstybėms narėms jau pakanka viso to. Mes norime imtis veiksmų prieš e, sukčiavimą. Ar komisija mano, kad e, jos pasiūlymai imtis tam tikrų procesų yra pakankami? Aš manau, kad priim, priimančioji e, valstybė narė nuolat nukenčia. Kaip valstybė narė, kaip, kaip komisija interpretuoja e, e, sukčiavimą, gal galėtumėte paaiškinti. Aš esu už tai, kad reikia prailginti laukimo laikotarpį iki trijų mėnesių efektyvaus, aktyvaus darbo, tol kol kažkas, kita, kažkas galėtų reikal, prašyti mm, nedarbo išmokos priimančioje valstybėje narėje. Dėl to mes nes kitaip e, bus pažeistos e, laisvo judėjimo teisės. Mes taip pat esame e, už tai, jog reikia praplėst, išplėsti perkelimos išmokos laikotarpį iki šešių mėnesių. Ačiū. Dabar mes norėtume pasveikinti Nigerijos parlamento narių grupę, kurie dabar čia analizuoja ir tyria, kaip mes dirbame. Jūs labai sveikiname čia atvykusius. We have a discussion right Dabar vyksta diskusija apie socialinio saugumo, e, socialinio draudimo sistemos koordinavimą ir tai yra visiems labai svarbi tema. Pone Harkin. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už suteiktą, e, už pranešimą. E, keli klausimai. Mums buvo pasakyta, kad uh, Mes uh, nagrinėjame esamą situaciją. Jūs kalbėjote, kad ne, nebus indeksuojamos vaiko išmokos ir bus palygintos ir, ir kad išmokos palyginus su visas kitas, visomis kitomis išmokomis šeimos išmokos yra nedidelės. Noriu paklausti, kaip tai įtakoja valstybių narių biudžetus, jeigu uh, tai įtakoja, ar turite informaciją kiek, jei ne, kodėl ne. Kodėl ne. Kitas klausimas mums buvo pasakyta, kad kalbant apie A1 formą, kad nėra pakankamai paramos e, sulaukta iš suinteresuotų pusių e, Ir ar e, būtent šita grupė mažiausiai prisidėjo prie šito proceso? Gal galėtumėte paaiškinti, kodėl taip yra? Uh, Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad sąsaja su komandiruojamas darbuotojais nėra akivaizdi. Kaip Jūs manote, ką reikėjo padaryti, ko trūksta? Ir dar vienas dalykas, aš sutinku su pranešėju, kuris kalbėjo apie tai, jog reikia atskirios socialinio draudimo kortelės, kurią galėtų naudotis piliečiai ir tai būtų užkirstas kelias sukčiavimu ir tai būtų užtikrintas skaidrumas. Elektroninė kortelė vėlgi yra klausimas, kuris mums labai aktualus. Norėčiau išgirsti atsakymą. Dėkoju. Garbicimen. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Um, ich möchte mich Gabit Cimer. Aš e, labai dėkoju, dėkoju komisijai už poveikio įvertinimą ir už tai, kad papasakojate mums e, ir tą apžvalgą, kurią gavo parlamento tarnybos iš jūsų. E, norėčiau sužinoti, kaip jūs vertinate e, visų pirma tokį socialinį draudimą federalinėje Vokietijos Respublikoje, nes mūsų tarnybos baiminasi, kad E, jeigu bus pakeistos aplinkybės, tai kainuos e, daugiau ir e, taip pat pakeitus procedūras gali pasunkėti prieiga prie tų išmokų. Ką Jūs apie tai galvojate? Antra. Tyrimų tarnyba be kita ko nustatė, kad proporcingumo ir subsidiarumo principai turėtų būti išlaikyti. E, Prancūzijos senatas paaiškino, kad jų manimų subsidiarumo taisyklės šiuo atveju yra pažeidžiamos. Ar jūs galite taip, ar jie taip pagrindė, ar jūs e, turite kažkokių kontrargumentų. Ir kitas kompleksiškas klausimas. Uh, mes kalbame apie neaktyvius e, ES valstybius narius. E, ką jūs turite omeny, kai kalbate apie tuos žmonės, kurie gyvena skurde ir ypač baiminasi, baiminamasi, kad padaugės e, benamių. Ir ypač e, tai aktualu Romų e, situacijai, kokią įtaką šie nauji pakeitimai gali turėti jiems. E, taip pat pritariu kolegai, kolegoms ir pranešėjai dėl tų šešių mėnesių laikotarpio. Jūs, galėtų, jūs patikrintumėte, kokią neigiamą įtaką galėtų turėti šitas E, pratesimas, jeigu būtų nuspręsta, kad nedarbo išmokos mokėjimas e, turėtų būti taikomas visą laikotarpį, tai yra nebūtų apribojamas šešiems mėnesiams. Ačiū. Jean Lambert. Ačiū. Kelias e, mintis pasakysiu. dėl poveikio vertinimo ir dėl suinteresuotų pusių komentaro. Ar kas nors pakomentavo taikymo sritį, ypač e, kiek tai susijęs su ekonomiškai e, neaktyviais piliečiais, kokį poveikį tai gali turėti jiems. Ir atsižvelgiant į dabartinę diskusiją, į ES piliečių e, tarp valstybių, dirbančių tarp valstybinių mastų, e, kokią įtaką tai turės jiems, ypač e, kai kalbame apie breksito kontekstą. Kai kurie teismo sprendimai, užuot juos tiesiog priėmus automatiškai turėjo būti kvesionuojami ir turėjo būti nustatytos kitokios taisyklės. Mes matome, jog dabar uh, nemažai žmonių yra labai e, sunkiose situacijose e, ar kai kurie žmonės tiesiog e, yra gražinami į savo kilmės valstybės. Tačiau tie, taip pat tie, kurie rūpinosi kiti žmonės, kuriais, e, kuriems buvo mokamos išmokos, dabar irgi gali būti netrukus gražinti, e, tai, nes taisyklės dabar pradėtos vertinti yra griežčiau. Ar gavote kokį nors komentarų dėl to ir kokią, kaip tai į tuos komentarus vertinote? Aš e, turiu klausimą parlamento tarnyboms. Jūs kalbate apie tai, E, kad e, valstybės narės e, turėjo daug darbo atlikti. Tačiau ar buvo tokių, kurios neatsakė į prašymus, į klausimus? Galbūt buvo labai techninių klausimų ir todėl valstybės narės neatsakė. Ar buvo tam tikrų sektorių, kurie, iš kurių turėjote gauti duomenų, bet negavote? O kalbant apie skaičius iš valstybių narių, E, nuo tada, kai aš dirbu su šito klausimu, tai yra 18 metų, visada e, kyla su tuo problemu. Ir valstybės narės nebūtinai turi tikslius duomenis. Taigi, nepais, atsižvelgiant, neatsižvelgiant į tai, ką mes e, dabar e, aptarnėjame, tai yra e, E, duomenų bazių peržiūrėjimą, mes turime e, turėti e, stipresnį pagrindą statistiniams duomenims surinkti. Aš manau, kad daugelis valstybių narių dėl politinių priežasčių nenori perduoti savo informacijos, nes ne visada tie skaičiai patvirtina jų argumentus. O kartais tie duomenys galbūt visai neegzistuoja ir mes turėtume pagalvoti apie tai, E, kas pagal ką valstybės narės turėtų e, įpareigojimą rinkti reikiamą informaciją. Ačiū. E, Lauros Agijos nėra, Žalmalio, jūs ENF registracijosite. Pone Martin, žodis jums. Atleisti, prašau, už tai, kad Žalmelė negali dalyvauti, išvyko į Maskvą su oficialia delegacija. Noriu padėkoti uh, EPRS atstovams už tai, kad jų tarnyba atliko patį pirmą vertinimą. Tai yra tas dokumentas, kurį pateikė, bet galima rasti ir kitos informacijos, kur yra e, išsami ir mums e, pavyksta gausti daugiau informacijos apie socialinių sistemų koordinavimą. Dėkoju. Thank you. Then I'll give the floor to Mr. Becker. Kolega Becker, prašau. Ačiū pirmininkė, aš labai norėčiau padėkoti už e, e, kompetentingiems informacijos pateikėjams, e, tai yra komisijai ir EPRS. Mes turime labai samę informaciją prieš save ir norėčiau papildyti tai, ką sakė mūsų šešėlinė pranešėja Šulce. E, mes turėtume iškelti klausimą dėl socialinių išmokų perkelimo, ypač vaikų pinigų. Ir e, komisijos atstovas pateikė pastabą, kad reikia indeksuoti, mums nereikia indeksuoti šeimos išmokų, o klausimas yra kodėl. kodėl kuo jūs remiate tokį argumentą? Uh, E, kitas klausimas, e, ponia Hakin tai pradėjo, e, šitą klausimą iškėlė ir aš norėčiau paklausti apie socialinio draudimo sistemą, nes mes turime daug, didžiulę sritį apimančią įvairius lygmenis vyksta diskusijos apie įvairius klausimus, tačiau jeigu turėtume ES lygmens prieigą prie e, visus e, individualiai apsidraudusius asmenis, tai būtų puiku. Europos komisijos paklausė, ar tokie planai sukurti tokią sistemą jau egzistuoja ir jeigu taip, tai ką jau padarėte. Ačiū. Yes, thank you very much. Also just... Dėkoju. Kolegos jau minėjau kai kurios dalykus, kai jūs kalbate apie vaikams skiriamas išmokas. E, iš komisijos perspektyvų žvelgiant, štai sakoma, tik vienas procentas, e, vieną procentą tai sudaro, visų išmoko neturėtume. Uh, E, tai yra lygiai taip pat, e, tiesiog tai yra vienas procentas visų komandiruotųjų asmenų vaikų ES neturėtume dėl to jaudintis, bet reikėtų gal atidžiau prižiūrėti tas rytį. O kas bus, pavyzdžiui, ar galima valstybėms narėms čia suteikti šiek tiek lankstumo daugiau, kad jos galėtų pačios pasirinkti e, tą indeksą, kokio dydžio turėtų būti vaiko išmokas. Kitas dalykas, šeši mėnesiai e, to perkelimo nedarbo išmokų. Man atrodo, tai būtų, tai tas, tas laikas turėtų būti skirtas žmonėms, kad jis susirastų darbo, bet e, girdėjau, kad praktiškai labai reikšmingai piknaudžiaujama šią nuostatą. Nes praėjusią savaitę iš Belgijos atstovė pasakojo, kad buvo tokių situacijų, kad žmonės pasima visas tas išmokas ir kažkodėl to keliaujama į viduržėmio jūros šalis ir kažkodėl tik vasarą ir ten vėlai įmamos tos išmokos. Tai štai, mm, ar yra priemonių tokiam piknaudžiavimui pažaboti? Trečia, kai dėl ilgalaikės priežiūros mes turime labai bendrą poveikio vertinimą. Aš norėčiau sužinoti, ar komisija negalėtų detaliau ištirti, ką reiškia žmonėms Pateiksiu pavyzdį. Aš esu iš Olandijos, iš tokios vietos, kurie arti yra Belgijos sienos. Olandijoje paprastai natūra yra teikiama parama, o Belgijoje grinais. Ir žmonės dažnai pasinaudoja parama ir vienur, ir kitur. Ir susiklošius naujai situacijai, už sveikatos draudimą mokėtų Belgija, o kitas išmokas, socialinės išmokas teiktų Olandija. Ir šiaip galim tik taip, kad žmonės praras teisėtai priklausančias išmokas. Ir norėčiau paklausti Europos komisijos, ar Europos komisija tyrė, kiek žmonių paliestų e, toks išmokų panaikinimas. Ir ko gero žmonės neturėtų pasienyje pra, prarasti tų išmokų atskirais atvejais. Dėkoju, sako pirmininkė, už klausimus ir pastabas. Ir dabar ponui Karel suteiksime žodį. Prašau, žodis jums. Thank you, thank you very much. Thank... Dėkoju už visus tos klausimus. Tie klausimai atspindi e, poveikio vertinimo dvasę ir geresnio reglamentavimo e, dvasę ir e, visą tą didelį dokumentą, kuris buvo aptariamas. Bet e, mes iš tikrųjų galime apie tai turiningai diskutuoti. Tarp tų klausimų buvo klausimų dėl e, galiojimo. Viena vertus mes e, elgiamės labai sąžiningai ir laikėmės tų datų ir tų ribų, kurios e, e, yra nustatytos ir mes siekime užtikrinti skaidrumą ir e, viską pateikėme, ką turime, bet mes manome, kad duomenys ES lygmenį yra labai naudingi, kuomet kalbama apie nedirbančius e, gyventojus, pavyzdžiui, tai nesutampa šimtų procentų su e, reglamento apibrieštimis, tačiau atspindi mūsų pasiūlymą esmę. Kitas dalykas labai svarbu atsižvelgti į tai, kad mes dirbame su valstybėmis narėmis, prašėme valstybių narių pateikti duomenis, uh, kuomet duomenys būdavo e, užginčiami, tai reiškia, jog mes turime tikrai geros kokybės duomenų, kuriais e, rėmėmės e, analizuodami. Aš e, labai aiškiai pasakiau, kad mes turėtume atsižvelgti į abus aspektus ir į absoliučius skaičius, kurie yra pakankamai dideli kai kuriais atvejais, bet taip pat turime nepamiršti ir tų e, sumų e, saliginio svorio. Aišku, čia nėra kaip matematikoje 2 plus 2 4, mes turime išsamius duomenis ir jais remiantis mes pateikiame politikos pasiūlymus. Toliau, e, nedarbo išmokos, ar reikia išplėsti pailginti laikotarpį ar ne. Ir e, ar čia bus pokėčių, ypač atsižvelgiant į sveikatos apsaugos padėtį, tai šitie aspektai yra sudėtingi, nes nedarbo išmoka yra specifinė išmoka. Ir e, čia reikia atsižvelgti į prieš tai išdirbtą laiką. Pensijos atveju yra kitaip. Jeigu jūs sergat, jūs turite teisę į gydimą, tačiau čia yra dar papildomų kai kurių reikalavimų valstybėse narėse. Ir e, vienas iš tų reikalavimų yra reikalavimas aktyviai ieškoti darbo. Ir čia kalba sukasi ne tik tai apie kontrolę, bet e, ir apie e, paramą e, tiems žmonėms įvairiose valstybėse. Tad jeigu išplėstume iki šešių mėnesių perkelimo laikotarpį, ar e, padėtis tuo metu pagerėtų, bet tuo pat metu galbūt e, prarastume labiau kontaktą ir e, valstybės narės, aišku, gali pačios nuspręsti eiti toliau negu ši riba ir imtis aktyvavimo priemonių. Toliau komandiravimas, sukčiavimas, šitie aspektai taip pat yra labai svarbus, yra stipri sąsaja tarp jų ir dabar vyksta diskusijos šitais klausimais daugelį valstybių narių dėl bendradarbiavimo komandiravimo e, klausimų. Kas turėtų būti daroma? Čia mes manome, kad turėtų būti e, gerinamas bendradarbiavimas. Mums susidaro įspūdis, kad bendradarbiavimas tarp valstybių narių yra geras, tinkamas kad e, įvairios valstybių narių administracijos tarpusavyje tinkamai bendradarbiauja. Ir mes bandėme atsižvelgti tai. Mes taip pat dėl komandiravimo pasiūlėme sustiprinti visas priemonės, kad e, taisyklės būtų dar griežčiau taikomas ir nacionalinės institucijos uh, turi patikrinti komandiruojimo darbuotojų socialinį statusą. Tad tam reikia taip pat labiau plėtoti dialogą ir bendradarbiavimą tarp administracijų, kuomet mes bendraujam su įvairiomis suinteresuotomis pusėmis, tai e, e, sutarėme, jog reikia stiprinti bendradarbiavimą, tačiau dar lieka kai kurių sunkumų, bet mes liekame nusiteikę optimistiškai, kad e, taryba ir e, parlamentas vis dėlto akcentuos bendradarbiavimo stiprinimo būtinybę. Dabar sukčiavimas ir sukčiavimo atveju yra ne tik tai komandiravimo srityje, bet e, ir gaunant nedarbo išmokas, sukčiaujama e, su teisėmis į tas išmokas. Čia valstybės narės turi tinkamai tvarkyti ir tikrinti asmeninius e, duomenis, kad e, būtų užtikrinama, kad nedarbo išmokos mokamas tiems, kas, kam turi būti mokamas. Mes šį aspektą čia nagrinėjame. Kitas klausimų blokas yra susijęs su šeimos išmokomis ir ypač su indeksavimu tų išmokų. Mes e, neatmetėme. Uh, tos galimybės nuo pat pradžių, bet e, įsigilinome į šį aspektą ir atsižvelgėme į galimas politinės pasiekmes. Poveikio tyrimas rodo, jog tokios sistemos įvedimas būtų gana grozdiškas, netgi labai grozdiškas ir e, čia turėtume atsižvelgti į daug labai įvairių faktorių, siekiant e, užtikrinti tinkamą indeksavimą. Antra, administracinėms e, institucijoms padidėtų darbo krūvis. Ir mes tai e, konstatuojame savo dokumente. Dabar nacionalinės administracijos paprasčiausiai taiko nacionalinės taisyklės, o jeigu būtų indeksavimas, Tai, sakykime, jeigu tos šeimos vienas e, iš vaikų gyvena Armunijoje, kitas e, Švedijoje ir, ir, ir, ir trečias dar kitur ir tuomet ta, e, ta, ta institucija, kuri atsakinga už išmokų mokėjimą, turėtų atlikti trejopą skaičiavimą ir tai būtų komplikuočiau. Tad tokia būtų mūsų požiūrį realybė. Mes padarėme tokią išvadą, kad e, komisija komandiravimo srityje pateikė pasiūlymą, kurios siekiama už tą patį darbą mokėti tokį pat e, atlyginimą. Ir e, dėl indeksavimo komisija yra tos nuomonės, jog už tokias pat įmokas turi būti mokamos vienodos išmokos. Tad e, šeimos išmokos turi būti mokamos remiantis tais kriterijais. Ir aišku, mūsų nuomonė gali būti kvestionuojama arba nekvestionuojama, parlamentas arba pritars arba pasiūlys, e, pateiks savo pasiūlymus. Toliau dėl nacionalinių domenų, pane Harkin pateikė klausimą, kada mes e, e, turėsime valstybių narių duomenis Airijos atveju dėl vaiko išmokų indeksavimo. Mes žinome, kad e, Airija 11,6 e, milijono perkelė. E, 13-14 metais. Dar 14 procentų metinių išlaidų. Taip pat buvo klausimas dėl nedirbančių piliečių. Čia buvo keletas klausimų, ar mes e, apribojame jų e, teisės ir ar tai e, turės įtakos, e, pavyzdžiui, benamių skaičiaus didėjimui. Kaip jūs visi žinote, šitas e, e reglamentavimas yra e, nesusijęs su taisyklių harmonizavimu nacionaliniu lygmeniu, pačios valstybės narės pačios nuspręs, kokios socialinės išmokos bus išmokamos piliečiams gyvenančiams jų teritorijoje. O kuomet kalbam apie judančius piliečius, tai čia e, taikomas e, kitos taisyklės, pana Lambert yra teisi. čia kalba sukasi apie politinį pasirinkimą ir komisija pasirinko būtent tokį e, variantą, kuris buvo išdėstytas. Mes norime kovoti su sukčiavimu ir mes norime užtikrinti teisę judėti e, piliečiams. E, su visomis socialinėmis teisėmis. Aišku, į komisijos uh, su komisijos pozicija galima sutikti arba, arba ne. Ir paskutinis e, dalykas yra ilgalaikė priežiūra. Taip, čia kiekviena valstybė narė taip pat nuspręs, kokios taisyklės bus taikomos, bet mes norime, nekeisdami taisyklių esmės, patikslinti kokio pobūdžio taisyklės bus e, taikomas tame sektoriuje. Ir ko gero, būtų tiek iš mano pusės, mes toliau bendradarbiausime su e, taryba ir galbūt jūs taip pat turit kokią nors dar kitų klausimų, jeigu ne, tai tuomet būtų tiek. Dėkoju. Keletas trumpų klausimų dar ponė Regner, ponas Šulc, o paskui e, tyrimų tarnyba dar norėtų taip pat žodžio. Dėkuoju pirmininkė už suteikti galimybę dar kartą užduoti klausimą. E, e, š, be abejo, kad e, e, so, jūs. E, Jūsų tarnybos tarpusavyje turi bendradarbiauti. Jūs sakėte, kad bendradarbiavimas tarp valstybių narių yra labai geras. Per pastarąsias dvi dienas e, e, pas mus lankėsi statybos darbuotojų ir darbdavių delegacija ir jie pateikė daugybę pavyzdžių, kaip kas neveikia, ypač kai kalbame apie E, A1 formą. Ir sistami, sistemiškai yra vykdoma, e, atsitinka nelaimingi atsitikimai ir tada darbuotojas yra išvežamas iš e, statybų vietos. Ir iš tiesų dabartinis egzistuojamas bendras formuliaras netinka visiems, tai vyksta sistemiškai. Ir, patys darbuotojai sako, kad mes norėtume E, norėtume e, kitokio sprendimo dėl to, kad sistemiškai esame priversti e, piknaudžiauti tą formą. Ir jūs kalbate ir apie šeimos išmokas, apie vaikų priežiūros išmokas. Aš norėčiau paklausti jūsų, ar jūs tos duomenys iš A1 formos kontroliuojate ir uh, siekite užtikrintis, kad šita sistema veiktų realybėje. Ir ar turite kokias, kokių priemonių sąrašą numatę, kurias reiktų įgyvendinti tam tikslui? E, pona Šulce, labai dėkoju. Aš e, tikrai e, susijaudinau dabar e, girdėdamas šitą klausimą, ypač kai kalbame apie vaikų, apie šeimos e, išmokų indeksavimą. Mes kalbame apie įvairias temas, aš esu APP frakcijos pranešėjas ir mes manome, kad svarbu gauti šitą atsakymą, tačiau atsakymą gauti būna labai sudėtinga. Jeigu jums pavyktų. Jeigu jūs pasie, turite padarę politinę sėkmę, tai neparod, nepatikite tokių pavyzdžių, kurie susijęs su vaikų išmokomis ar šeimomis. Mes labai E, daug e, diskutuojame tarpusavyje, pateikite mums e, detalės. Ir visi čia esantis parlamentarai supranto, kad šita situacija yra sudėtinga ir jūs turite pateikti mums tinkamą informaciją, jeigu norite politinės sėkmės. aš e, gavau labai aiškę žinę iš jūsų. Dar kartą pasakysiu, e, mes e, turime du lygius. Vienas susijęs su poveikio įvertinimu ir patinka ar ne, poveikio įvertinimas parodo, kad didėja administracinė našta. Ir galbūt aš nepakankamai pasisakiau, Mes žinome, kad komisarė Tyson daug aiškiau pasisakė nei e, kad aš pats. Tačiau realybė yra tokia, kad tai yra politinis sprendimas. Ir kaip jau sakiau, e, juo galima dalintis arba jeigu norite, galima nesidalinti. Tačiau komisija e, mano, kad komisija, kuri siūlo vienodą atlygį už vienodą darbą, turi pasisakyti ir už vienodas išmokas. E, tačiau mūsų poveikio įvertinimas e, turi apribojimą, tai nebuvo kažkokia politinė matematinė formulė, kad 2 plus 2 yra 4. Mes turėjome priimti politinius sprendimus. Ir labai apgailestauju, jeigu jūs tai erzina, aš to neketinau padaryti. Tačiau labai aiškiai noriu pasakyti, kad mes e, prieėmėme labai sąmoningą sprendimą. Šis sprendimas nebuvo lengvas. Mes e, išgirdome įvairias nuomonės ir Mes girdėjome įvairius e, komentarus, kad pavyzdžiui komisarai pasirinko būtent šitą kryptį. E, tačiau tai yra viso, viso ko pradžia. Ir e, šios dalykus aptarnėja parlamentas ir taryba. Ir viskas priklauso būtent e, nuo parlamento ir tarybos, o ne nuo komisijos. Ačiū. Pone Manijakė Gryva iš tyrimų tarnybos. Ačiū pirmininkė. Jeigu jūs nieko prieš, aš perduosiu žodį koleg, kolegijai Katarina Aizelek, kuri at, ir pasiūlė atlikti tą pirminį vertinimą ir tai atsakys į, į kai kuriuos valstybių narių klausimus. Ačiū už klausimus. Jūs uždavėte e, jų nemažai ir aš pasistengsiu juos apžvelgti. Pirmiausia, ar trūko suinteresuotų asmenų, taip nemanau. E, buvo konsultuojamasi su socialiniais partneriais buvo konsultacinis komitetas, buvo socialinės apsaugos sistemos. Konsultacijos vyko 2013 metais, su NVO buvo konsultuojamasi 2015 metais. Be abejo, administracinė e, socialinio e, saugumo sistemų koordinavimo komisija taip pat smarkiai prisidėjo ir su ja taip pat buvo konsultuojamasi. Taip pat vyko dvi internetinės konsultacijos 2013 metais apie ilgalaikės priežiūros ir nedarbo išmokų koordinavimą ir kita vieša konsultacija 2015 metais apie šeimos išmokų ir nedarbo išmokų koordinavimą ir taip pat komandiravimo taisyklės. Taigi aš manau, kad e, šiuo atveju konsultacijos buvo geros Aš nemanau, kad e, tame nedalyvavo koks nors suinteresuotas asmuo. E, e, tikrai suinteresuotų asmenų pagalbos daug nesulaukėme. Aš manau, kad tiesiog tapo aišku, jog administracinė komisija labai daug prisidėjo pateikdama atsiliepimus apie įvairius variantus ir juos taip pat kūrė. Aš manau, kad kiti suinteresuoti asmenys ne visada parodė palaikymą. O dėl um, darbuotojų komandiravimo direktyvos ir ko trūksta mūsų sistemoje. Jeigu pat nagrinėtume poveikio įvertinimą, e, vien 20 priedė, e, tai yra labai ilgo dokumento pabaigoje, mes matome du puslapius. 20 priedas e, dėl techninių pakeitimų komandiravimo srityje. Ir aš manau, kad e, atsižvelgiant į šitos temos svarbą, būtų buvę gerai, jeigu e, kai tam tikra informacija būtų buvus pateikta apie komandiravimą Ir e, išsameu šitą temą būtų buvusi apžvelgta poveikio įvertinime. Dabar dėl Prancūzijos, e, Prancūzijos senato e, pagristos nuomonės. Prancūzijos senatas teigia, kad jie išnagrinėjo subsidiarumo principą ir jų manimų jis yra pažeidžiamas. Dėl to, kad įgyvendinamieji teisės aktai, kuriais komisija nustato standartinę procedūrą E, dėl dokumentų e, atitikimo e, socialinės apsaugos srityje, kad šita nuomonė nebuvo perduota nacionaliniams parlamentams. Tai tik tiek ir pasakė Prancūzijos senatas. Ačiū. Pone Kosa, labai trumpai. Trumpas komentaras, prašom.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 Norėjau trumpai pasakyti keletą pastabų dėl esmės. Ir norėčiau tarti žodį apie piliečius, kurie nėra aktyvus darbo rinkoje, tačiau to nepakanka. Išvados, kurias galima, kurios buvo padarytos, neatsiž... tos išvadose neatsižvelgiama į tai, kad turi būti ribojamos išmokos tam tikrais atvejais. Ar reikėtų daugiau detalių? Kolega Balts. Atleiskite, ponia pirmininkė, nu, daugelį dalykų norėjau paminėti. Buvo pateikti atsakymai tų, kurie atliko šį tyrimą. Ir taip pat buvo išsakyta nemažai pastabų dėl indeksavimo arba indeksavimo atsisakymo tiksliau, susijusių su pensijų e, e, ar alimentų išmokomis. Manau, kad čia yra du svarbus dalykai. Pirmiausia, administracinė papildoma našta būtų neišvengiama ir ją būtina įvertinti. Tai yra vienas iš tų elementų, kuriuos verta įvertinti primant sprendimą. Kitas dalykas, kuris atrodo svarbesnis, yra pats principas. Kitaip tariant, jeigu žmonės mokėjo įmokas nes norėčiau pasakyti, kad tos išmokos tai nėra kažkokie šiaip dalyjami pinigai, tai yra atidėtas darbo užmokestis. Tiesiog tai yra, jūs, mok, jūs gaunate tam tikrą pinigų sumą, nuo jos atskaitomi mokesčiai. Tai štai, jeigu aš, mano įmokų buvo sumokėta mažiau, tai aš galbūt išmokų gausiu irgi mažiau. Tad sakoma, kad jeigu vaikas koks nors eina į mokyklą šaly, kur pragyvenimo lygis mažesnis negu kitoje, tos išmokos jam bus mažesnis, bet klausimas, kaip įvertinti, ko, kas yra, kokio, kokio lygio tai yra pragyvenimas. Ar tai reiškia, kad, kad jeigu žmogus mokė už įmokių, gaus mažiau išmokų? Man atrodo, tai nėra visai teisinga. Tad indeksavimo atveju, man atrodo, reikėtų suderinti įmokas su išmo, su išmokomis, susijęti įmokų dydį su išmokų dydžiu. Tad viena vertus yra e, administraciniai dalykai, kuriuos reikia svarkyti, ir kita vertus yra pats principas, kurį būtina aptarti. Kitas dalykas, kurį daug kas minėjo, e, forma A, tai yra esminis dalykas. E, išsakysiu, dėl ko bijau Bijau, kad komisija tikrai pateiks savo siūlymą tokį, koks padarytas. Aš manau, kad šitas formas A reikia labiau kontroliuoti. Šiandien kyla klausimas, ar tokių formų reikia. Mes tebe dirbame su popieriai šioje skaitmeninėje eroje. Visų tos formų skirtingos, tad kaip norit, kad e, darbo inspekcija ką nors suprastų tuose popieriuose. O administracijos struktūros kaip galėtų dirbti tos, man, manau, kad reikėtų, kad rimčiau dirbtų tos struktūros, kurios komandiruoja darbuotojus, ar netėjo laikas žengti konkrečius žingsnius pirmin, harmonizuoti teikimą informaciją, pasitelkiant skaitmeninės sistemas, nes tai padėtų užtikrinti daug geresnę kontrolę, daug efektyvesnę kontrolę, daugiau skaidrumo, mažiau administracinių išlaidų ir norėčiau priminti liberalams ir konservatoriams savo bičiuliams nes jaučiu tą jų dėmesį. Įmonėms mm, nukris nuo pečių didžiulė administracinė našta. Tai aš manau, kad reikia e, iš tikrųjų peržiūrėti šią situaciją, nes jau tampam juokingi su tai savo popiergaliai šioje skaitmeninėje eroje. Dėkuoju. Pirmininkė, ačiū. Mes išklausysime e, lapkričio 21 dokumentą teikiančių komiteto nuomonė. Lapkričio 29 yra pakeitimų teikimo ribinis laikas. Sausi 2016 bus svarstomi pakeitimai. Šešėliniai pranešėjai susitiks, aišku, vasarį ir kovą. Ir komentarams ribinis laikas e, baigsis balandžio mėnesį, nes tuomet svarstoma užimtumo komitete šis dokumentas. Taigi, tas darbų tvarkaraštis yra toksai pakankamai intensyvus, nes aptarti reikės tikrai daug. Ir štai dabar pereiname prie ketvirto darbo tvarkės klausimo - kova su neligybė kaip darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo veiksnys. Iš karto norėčiau steigti žodį pranešėjai Havi Lopes. Prašau. Dėkoju, pane pirmininkė. Norėjau pristatyti teksto projektą trumpai. Ten kalbama, kaip jau teisingai buvo pasakyta, apie kovą su neligybė ir apie tai, kaip tai gali padėti kurti darbo vietas ir skatinti augimą. Visi žinome, kad neligybės pastaraisiais metais esama daug, jį vaidina esminį vaidmenį viešuosiuose diskusijose. Nebuvo pasiekta esminės pažangos šioje srityje. Buvo kalbama apie nelygybę ir paskutinio sakinio vertėjai dėja girdėti negalėjo. Na taip, sako pranešėjas, buvo pasiekta pažangos, informuojant apie tai, kaip kovos nelygybė padeda skatinti ekonomikos augimą. E, tačiau tai yra daugelybė diskusija. E, matėme e, didžiulę recesiją Europoje. Matėme, kaip netolygiai pasiskirsto žmonių pajamos. Ir tai turi neigiamų pasiekmių įvairioms valstybėms narėms. Tad įtraukti kovą su neligybė, kaip su neigiamų reiškinių institucijų darbo tvarkę yra geras sprendimas, tai padės kovoti su ją, kaip pasakyta dokumento pavadinime. E, yra parengtos gairės, socialinės ekonominės gairės skirtos kovai su, su skurdu. Turime 2020 darbo atvarkę, strategiją 2020. Lisabono strategija taip pat. Visa tai yra ES konvergencijos e, tikslų dalis - kova su neligybė. Nes tai yra glaužiai susiję tarpusavį dalykai. Tačiau visi šie aspektai nėra sinonimai, jie netolygus. Kad būtų galima kovoti su neligybė, reikia primti reikiamas priemonės. Reikia pripažinti pirmiausia ir antra, pripažinti tai, kokį poveikį turi neligybė etinių, moralinių požiūrių. Taip pat kokį poveikį ekonominį turi neligybė, nes matome, kad iškraipoma paklausa, nes Tartonis valiutos fondas ir kitos struktūros parodė šį dalyką labai aiškiai. Buvo išklausyti įvairius ekspertai Europos parlamente, kurie patvirtino tą patį. Neligybė galiausiai sumažina pasitikėjimą visuomenę. Žinome, kad labiau subalansuotos visuomenės yra stabilesnės institucinių požiūrių taip pat, nes labiau pasitikė visuomenės nariai vieni kitais. Taip pat pasitikė vieni kitais labiau institucijos ir piliečiai. Mūsų tikslas turėtų būti su neligybė kovoti. Na ir turime gairias, kurių tikslas yra e, atspindėti tai, ką daro mūsų socializuotas komitetas. Ir čia kalbam apie tris dimencijas, kurias trumpai paminėsiu. Pirmiausia, siekis vystyti tokias socialinės politikas ES, kurios būtų palankios. E, socialinės e, ramstis, socialinių teisių ramstis irgi labai svarbus dalykas, tačiau yra ne tik tai jis. Taip pat matomas siekis koordinuoti Europos e, socialinį ramstį. Matoma, kad siekis ir taip pat ir koordinuoti darbo rinkose vykstančius procesus. Ir galiausiai čia kalbame ne tik apie ES dimenciją. Svarbu priminti, visiems, kad svarbu keisti ir biudžetų politikų koordinavimą Europos semestro kontekste, kad būtų įtraukta, lab, kad būtų traukta labiau socialinė dimencija į tai. Taip pat būtina teikti rekomendacijas valstybėms narėms, kad galėtume papildyti nuostatą susijusią su gerbuvio valstybėm Atliktose studijose paprastai ne, neatsižvelgiama į tą riziką, kuri atsirado prieš 15-20 metų. Neatsižvelgtus pakeitimus, kurios pergyvena mūsų visuomenė. Na ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad pranešime labiausiai kalbama apie pažeidžiamiausias visuomenės grupės, kurios labiausiai kenčia nuo neligybės. Mes e, dirbam prie šio klausimo. Mūsų specializuotas komitetas, pavyzdžiui, domisi neįgaliųjų visuomenės grupę būtinybė užtikrinti vienodą prieigą prie darbo rinkos vyrams ir moterims, vaikų skurdas, kita tema yra e, kartų atskirtis. E, galimybė daug vėliau patekti į darbo rinką jauniems žmonėms. Tai štai, visi jie yra pažeidžiami žmonės ir jie labiausiai kenčia nuo neligybės. Manau, kad galėsime kartu dirbti ir pagerinsim tekstą artimiausiomis savaitėmis. Jis tikrai yra gerintinas, esu to tikras ir manau, padiskutavę galėsim tai padaryti. Man atrodo, yra laikas atėjęs viešai diskusijai, įskaitant pasaulinių lygmenių. Europos parlamentas turi pasiūsti labai aiškų signalą šiuo klausimu apie tai, kad su nelygybė kovoti yra būtina. Left. Uh, Dėkuoju, panas Kosa išėjo. Tad dabar žodis iš karto poniai Stevens. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš e, norėčiau visų pirma padėkoti pranešėjui. Visiškai sutinku su pranešėjui. Reikia daugiau lygybės ir daugiau konvergencijos tai būtų naudinga absoliučiai visiems ir tai būtų esminės svarbos dalykas užimtumui ir ekonomikos augimui. Aš e, norėčiau taip pat pakomentuoti pranešimą. Man iškyla kai kurių problemų dėl netipiško, netipiško darbo sutarčių, nes tai žiūrima paprastai kaip į tam tikrą neigiamą dalyką. Nors e, kai kurios lankščios darbo sutartys gali būti naudingos. Ir tai tie, kurie jomis pasinaudoja, gali turėti daugiau šansų integruotis į e, darbo rinką, jos gali būti naudingos ilgalaikiams bedarbiams ir tai dažnai pamirštama. Toliau. E, norėčiau komisijos paprašyti, kad e, būtų daugiau erdvės e, skiriama kolektyviniams susitarimams ir e, darbuotojų teisėms. Motinystės atostogos, e, ilgalaikės bedarbystės direktyva ir, ir kiti panašus pasiūlymai. Subsidiarumo principas taip pat turi e, būti įgyvendinamas. Valstybėms narėms reikia tam tikro lankstumo, kad jos galėtų vykdyti tinkamiausią politiką e, savo piliečių atžvilgių. Vienas variantas tinkantis visiems gali būti blogas variantas, kuris niekam netiks galų gale. Toliau e, finansavimo didinimas, e, jaunimo iniciatyvai. Turime atsižvelgti tai, ką sako Teisingumo teismas šituo klausimu. Visų pirma, turime tobulinti tą iniciatyvą. Pranešime kalbama apie nemažai sunkumų, problemų, kurios kyla šios iniciatyvos kontekste. Mes turėtume galbūt galvoti apie dabar egzistuojančius sprendimus, uh, galinčios prisidėti prie užimtumo ekonomikos augimo ir prie didesnio verslumo. Aš e, tikiuosi, kad ir toliau e, su pranešėjų ir šešėmis panašiai dirbsime konstruktyviai. Dėkuoju, ponas Kalvė Šambon. Blogai. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš e, jau kurį laiką laukiau šitos temos nagrinėjimo, nekantriai laukiau ir e, tikėjausi, kad e, galėsime geriau padiskutuoti šitą temą. Manau, kad būtina buvo tokia diskusija ir aš džiaugiuosi, kad jinai dabar vyksta. Dėkuoju kolegai Lopez, kad jisai iškėlė tą iniciatyvą ir prisijėmė tam tikrą riziką, tai darydamas. Tai yra, aišku, didelis iššūkis ir aš norėčiau pasveikinti pranešėją atlikusi didelį darbą. Dabar kiti aspektai. Aš e, norėčiau taip pat pakomentuoti ir šio dokumento pavadinimą. E, Kova su neligybė kaip darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo veiksnys. Aš e, nenoriu, kad tas pavadinimas būtų pamirštas. Komet aš pradėjau domėtis šią temą, tai konstatavau, kad tai yra e, bendras visiems mums rūpimas dalykas, tačiau mes negalime dabar užbėgti už akių galimam susitarimui. Aš e, nenorėčiau, kad e, visą tai virstų parlamento suskaldimo e, veiksnių. Ir labiau, kad mes nežinom, koks poveikis bus e, ekonomikos augimui. EBPO pabrėžė, jog e, kalbant apie neligybę, tai ji sukelia pernelyg daug kliūčių sanglaudai. Ir e, sanklaudos nebuvimas daro neigiamą įtaką užimtumui ir ekonomikos augimui. Tačiau problema yra struktūrinio pobūdžio. Neligybė nebūtinai tiesiogiai priklauso nuo socialinės politikos. Socialinė politika siekia mažinti neligybę, kovoti su neligybė spręsti iškylančias šios rytie problemas. Tai priklauso nuo ekonominės politikos taip pat ir tai priklauso nuo ekonomikos ciklų. Tačiau galų gale tai, kas e, darys didžiausią įtaką neligybės lygiui, tai yra biudžeto politika, konkurencijos politiką, nors tai ir atrodo galbūt keistai, pramonės politika, energetikos politika bei gerybių paskirstimas. Visa tai, visa tai e, daro didžiausią įtaką ir šituo požiūriu mums dar lieka labai daug ką nuveikti. Yra ir kitų galimų krypčių ir minčių. E, Europos socialinis pagrindas. Mano frakcija pasisako už minimalų atlyginimą, už minimales garantuotas pajamas. Tai yra gera priemonė, kuri įgalina mus kovoti su neligybė, nes yra numatomas tam tikras minimalus pagrindas. Galime taip pat čia įtraukti ir e, pajamų e, minimumą tas socialinis pagrindas ar socialinis e, ramstis yra čia labai svarbus dalykas, kovojant su neligybė. Kaip darbo rinka gali daryti įtaką ekonomikos e, augimui? griežtos ekonominės e, priemonės ir nelanksti darbo rinka daro įtaką neligybė ir nedarbui. Kuo nelankstesnė darbo rinka, to daugiau nedarbo. Įmonės organizuoja taip savo veiklą, kad galėtų maksimaliai pasinaudoti uh, kapitalu ir kad būtų kuo daugiau lankstumo. Tad turime giliau pagalvoti apie šitos aspektus, tai yra pakankamai techniniai dalykai. Socialinis ramstis, aišku, apie jį jau kalbėjom, yra kitas dalykas, bet šiame kontekste turime nepamiršti ir labiausiai pažeidžiamų asmenų grupių. Neligybė kartais e, atsiranda dėl tam tikros negalios arba taip yra dėl, dėl, dėl prigimties. Šitie aspektai egzistuoja, tačiau nebūtinai jie yra tiesiogiai susiję su neligybės atsiradimo dinamika. Turime galvoti, kodėl neligybės dinamika tampa e, kliūtimi užimtumui ir ekonomikos augimui. Čia mes turime išeiti iš uždaro rato, nes jis daugiausiai nerimo man kelia. Ir mūsų tikslas turi būti sugražinti balansą, tinkamą pusiausvyrą tarp atlyginimo ir e, užimtumo Aišku, padėtis yra skirtinga viešame sektoriuje, privačiame sektoriuje. Ir dar vienas labai svarbus aspektas, ir tuo baigsiu savo pasisakymą, ponė pirmininkė, mes visi pritarėme europinimui, taip sakant. Ir mes žinome, kad Europos semestro kontekste E, taikomi koficientai rodo, jog mes dabar išsivaduojam iš tos susidariusios neligybės dinamikos. Ar dar būtų komentarų? Galbūt Monika Vana. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju pranešėjui Lopez už e, pranešimo projektą. Aš visiškai sutinku su jumis dėl e, kovos su neligybė vertinimo, nes ši kova e, padeda atstatyti e, stabilumą, ne tik tai. Ir, ir e, tai labai svarbus e, dalykas jūsų pranešime, bet jame kai ko trūksta. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs minite Europos nedarbo schemą. Šitą idėją buvo iškelta komisijos nario Andor, dar Ana kadenciją, bet aš džiaugiuosi, kad dabar vėl mes e, diskutuojame apie tai ir kad jūs pateikėte šį pasiūlymą, tačiau čia kai ko trūksta. Tai yra standartai nedirbantiems žmonėms arba nepakankamai darbo, e, neužtikrinto darbą e, turintiems žmonėms. Mums čia reikia socialinių minimalių standartų e, bedarbiams. E, prieš tai kalbėjęs, kalbėtojas minėjo minimalių pajamų schemą. Man atrodo, jog e, mums reikia tam, tam tikros socialinės sąjungos kaip e, atsvaros pinigų ir ekonomikos sąjungai. Mums reikia socialinės sąjungos, socialinio ramščio, minimalių standartų, kurie būtų taikomi tiems uh, E, darbuotojams, kurie labiausiai pažeidžiami. Ir mes pateiksime kai kurių pakeitimų šitais e, klausimais. Čia kalba taip pat sukasi ar apie gerovių lėšų, pinigų bei galimybių paskirstimą. E, jūsų pranešime taip pat trūksta lyčių lygybės aspekto. Toliau e, kovos nelygybė ir socialinė atskirtimi. Jūs kalbate šitame skyriuje apie e, moteris ir vaikus, tai mes sveikiname jūsų pasiūlymus šitoje platmeje, tačiau yra ir kitų tikslinių grupių, kurios e, turi būti minimos. Lyčių aspektas turi būti čia paminėtas, taip pat mm, e, prieglopšio prašytojai ir migrantai, e, pabėgėliai ir migrantai. Toliau pilietinės visuomenės ir nevyriausybinio organizacijų vaidmuo, e, profsąjungų vaidmuo, nevyriausybinio organizacijų e, vaidmuo turėtų būti, e, turėtų būti paminėtas, nes visuomenė čia vaidina esminį vaidmenį. Mes pateiksime pakeitimų taip pat dėl mokesčių sistemos individualizavimo, nes tai svarbu taip pat lyčių lygybės perspektyvoje. Ir e, reikia dar kai kurių pakeitimų dėl to, kad pranešime nėra kai kurių konkrečių pasiūlymų, pavyzdžiui, kaip konkrečiai mes galėtume paskatinti socialinės investicijas, e, galbūt turėtume paminėti EFSI, nes e, mums trūksta socialinės infrastruktūros, tik tai 5 procentai EFSI e, biudžeto yra skiriami e, socialiniai infrastruktūrai, mes turėtume tai paminėti. Mums reikia investicijų, kad būtų kuriami orumą nepažydžiantis, e, nepa, nepažydžiančios darbo vietos, kokybiškos darbo vietos, žalios darbo vietos, e, švietimo, sveikatos apsaugos srityje, socialinėje ekonomikoje, nes čia yra dar didelis rezervas, potencialas, kuris galėtų būti išnaudotas ir galiausiai mes uh, turėtume e, padidinti biudžeto e, lankstumą tose valstybėse, kurios e, turi įgyvendinti tam tikrus dalykus susijusius su makro sąlygomis ir tai galbūt galime padaryti per Europos semestrą, bet šiaip pranešimas yra puikus. Dėkuoju. Laura Sagė nėra. Mara Bizotto. dė, dėkoju, kad, e, kad e, reaguočiau į tai, ką sakė ponas Kalvė Šambon, e, tai pasakysiu, kad ponios Bidzoto nebus, jinai prašymą jis perduoti. Bet mes turime dar pakankamai laiko šito klausimo svarstymui. Paprastai tai nebus. Dabar Ponas Sardžio Pietro Gutieras prašo žodžio. Dėkoju. Havilopės e, kolegai noriu padėkoti parengusiam puikų pranešimą. Jis pirmas apie tai kalba, kalba apie neligybę. Ir Jis puikiai kalba apie nelygybės priežastis ir to pasiekmes ir apie tai, kokias politikas reikėtų gyvendyti, kad būtų sumažintas atotrukis tarp žmonių, o tos nelygybės e, lygmuo labai išaugo mūsų visuomenėse pasarojų metu. Paprastai nelygybės priežastis yra trys. Pirmiausia, e, sutrinka gerbuvio turto paskirstimas. Jeigu žmogus netanka darbo užmokesčio, vadinasi, jis papuola į keblę labai situaciją. E, tai manau, kad visi sutiksime su tuo. Labai svarbu, e, kad tas turtas būtų paskirstomas teisingai. Dabar turtą kaupia vieni, tuo tarpu, kai neturi nieko, ar tas blogas e, gėrio paskirstimas yra pripažintas dabar jau kaip problema. Dėl darbo užmokesčio lygiai taip pat Pastaraisiais metais dar buvo gyventinamos ir griežto taupimo politikos. Vėlgi tai sukėlė keblumų. Taip pat fiskalinės reformos būdu padidėjo netiesioginiai mokesčiai, tai reiškia vėlgi blogą turto paskirstimą. Sumažėjo taip pat teisingo turto perskirsimo tiesioginių mokesčių dėka. Tad štai susidarė tokia situacija, kai neligybė auga. Regionų, teritorijų požiūrių lygiai tas pats, kaip ir piliečiams. Taigi priežastis buvo įvartintos, pasiekmes irgi įvartintos, Javi Lopes tai padarė savo pranešime. Ir galiausiai tai kenkia demokratinėms vertybėms, kai kurios antidemokratinės vyriausybės griebėsi kažkokių nevastebuklingų priemonių, tačiau matome, kuo tai baigėsi ir galiausiai pakertami demokratijos pamatai. Šiame pranešime, kurio autoriui dar kartą noriu padėkoti, puiku yra tai, kad siūlomi sprendimai. Sprendimai tam, kad vėl būtų atkurta tokia visuomenė, kur nebėra to, to didžiulio atotrukio, tos didžiulės neligybės ir tuo būdu galima susitarti dėl naujo socialinio pakto. Manau, kad tai yra iš tikrųjų būtina. Kaip Enrique Kalvišombu teisingai paminėjo, reikia peržiūrėti visas ES politikas - prekybinę, pramonės, energetikos, e, ekonominę, socialinę nes reikėtų apibriežti, kas yra socialinės minimumas, kas yra minimali socialinė apsauga ir be abejo naujai reikėtų aptarti mokesčių sistemas, kad jos taptų progresinės, teisingos, perskirtančios turtą teisingai. Jeigu e, visą tai gyvendinsime, apibrėžime naują visuomenę. Ir tuo būdu galėsime išbrišti iš tos ekonominės ir finansų krizės. Tai būtų didžiulis žingsnis pirmin mūsų piliečiams, tai būtų Europai puiku. Dėkoju. Kolegė Ribeiro, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Turiu pripažinti, kad čia vyrauja didžiulė sumaištis, bent jau aš pasimetu tam pranešime. Kodėl? Ten, kur kalbam apie kovą su neligybė, pavyzdžiui, kad kovas nelygybė padės paskatinti ekonomikos augimą. Tikslas koks? Ar mes kalbame apie kovą su neligybė apskritai, ar sieksime tik ekonominių tikslų, nes nuo to priklauso, kai, kokia bus diskusija. Ar kalbėsime apie tuos elementus, kurie sudaro e, kliūti žmonėms patekti į darbo rinką, bet, žodžiu, visas labai suplakta į vieną, neiškeliami tikslai. Ir jeigu tikslai iškelti nebus, tai viskas taip ir papuls į bendrą ryšulį, išsakysime daug gražių frazių, bet e, ta suma iš ties išliks. Tuo tarpu man regisi, kad svarbu išsiaiškinti. Štai ką, svarbu susitelkti prie tų elementų, kurie užkerta kelią žmonėms patekti į darbo rinką. Ir čia reikėtų kalbėti apie tokius klausimus, kaip kodėl koks nors e, E, asmuo, pavyzdžiui, Azorų regione, ultraperiferiniam regione sunkiau randa darbo negu kitur. Ir paskui kalbėti apie tai, o kaip tai išspręsti. Kodėl pilietis, kuris yra neįgalus, pavyzdžiui, e, negali siekti aukštojo mokslo ir dėl to negali patekti į darbo rinką. Kaip išspręsti šią problemą? Arba, pavyzdžiui, kaip žmonės, kurie gauna mažesnės pajamas, kuriems sunkiau pate, gauti kokybišką išsilavinimą, E, ką, ką jis turėtų daryti, nes čia irgi sukūriama tam tikra neligybė. Ir tad e, mano supratimu reikia aiškiai apibriežti tikslus, nes jeigu jų nėra, tai visi kalbėsime apie socialinę sąnglaudą, labai korektiškai, politiškai kalbėsim, bet rezultato nebus. Tad norėčiau paraginti pranešėjus ir šešėlinius pranešėjus darybų metu labai aiškiai iškelti tikslus. Na, aišku, darbo pagrindas yra geras. Noriu pasveikinti kolegą Javi Lopes, tačiau, kai vyks darybos, reikia labai rūpestingai apibriežti tikslus ir apriepti šio pranešimo. Thank you, Mr. Pirinsky, Dėkuoju, ponia Pirinski, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Aš e, sutinku su tais kolegomis, kurie mano, jog šis e, pranešimas yra labai svarbus ir pranešėjas e, tikrai nusipelno visokiojopos visokiojopo palaikymo. Jeigu mes pakalbėtume dabar apie nelygybę ir kodėl egzistuoja ta neligybė, tai mes turėtume pagal, pagal, pagalvoti apie pagrindinius ES šiandieną kylančius iššūkius. Mes e, žinome, kad egzistuoja investicijų spraga arba deficitas. Ir e, jis atsirado po e, krizės 2008 metais E, ne visiškai yra aišku, iš kur kyla šitie, šitos, ne, šitą neligybę ir turime spręsti šitą klausimą tam, kad e, nedidėtų nedarbas ir kad e, būtų užtikrintas augimas. Kai kurie straipsniai kalba apie tai, kad reikia sukurti Europos politikos koordinavimą kovojant su neligybė. Ir taip pat mes turime sukurti tokias savokas, kurios susijusios su Europos semestru, tai yra ekonomikos politikos koordinavimas ir panašiai. Aš manau, kad šios politikos apima labai daug ir jos dabar yra aptariamos. Ir e, diskusijos pagrindinis aspektas yra, ką ES darys toliau. Vakar šioje salėje buvo kalbama apie daugiametės finansinės perspektyvos įgyvendinimą po 2020 metų. Ir komisija kalbėjo apie didžiulį poreikį labai atidžiai pagalvoti, kaip toje perspektyvoje bus atsižvelgta ir į breksitą, ir 10 milijardų eurų nebuvimą ir tos papildomus poreikius, kurie bus e, kurie atsiras ir taip pat migracijos klausimas turėjo būti įspręstas. Jūs e, pabrėžėte esminį dalyką, kad e, turėtume labai atidžiai pagalvoti apie tai, kur mes galime rasti pridėtinę vertę MFF, tai yra daugiametėje finansinėje perspektyvoje. Ir Aš manau, kad šitame pranešime e, turėtume pabrėžti, jog papildoma vertė bus kuriama daugiausia iš neligybės e, mažinimo ir investicijų spragos pašalinimo. E, mes kalbame apie tokius regionus kaip Bulgarija, kurie 10 tūkstančių eurų per mėnesį, per metus vienam, vienam gyventojui BVP sukuria palyginus su 60 tūkstančių Vokietijos regionuose. Taigi matome tikrai labai didžiulius, didžiulę neligybę. Ir praėjusią savaitę mes taip pat kalbėjome apie pranešimą Strasbūrę, kuriame kalbama apie tai, kad EFSI numato, kad 15 procentų EFSI lėšų 15 procentų yra e, nukreipta į 15 ES valstybių narių ir e, liku, likusieji procentai e, ta, toms 13 valstybių narių. Taigi turime didžiulę, didžiulę neligybę ir dėl e, darbo vietų, ne, e, darbo galimybės surasti darbą ir taip toliau. Taigi dabar parlamente vyksta labai rimta diskusija apie tai. Ačiū. Ačiū. Galite, e, ponia Harlopis, apibendrinti. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, padėkosiu Jums už, e, padėkosiu visiems kalbėtojams ir parlamentarams už komentarus. Aš tikrai gali, e, pasistengsiu patobulinti pranešimą per ateinančias kelias savaitės. Mes e, pakalbėsime apie tuos pakeitimus ir aš tikiuosi, kad mes susitarsime tarpusavėje. Bendro pobūdžio komentarą aš dabar norėčiau pateikti, atsižvelgsiu viską, ką sakėte, e, tačiau yra vienas konkretus komentaras dėl Europos struktūros. Ponas Stevensas tai minėjo ponia Stevens. Ji negalėjo e, pasilikti komitete, e, tačiau mes kalbėjome apie tai, kad mes turime išanalizuoti, ką e, valstybės narės gali padaryti. Mes nenorime visiems tinkančio modelio, ne, ne apie tai mes kalbame Mums e, reikia sukurti pagrindą toms teisėms, kurios turi būti užtikrintos visoje Europos Sąjungoje. Mes kalbame apie Europos Sąjungą ir apie, pavyzdžiui, motinystės išmoką, visa tai tarpusavėje susiję. Be abejo, mes norime uh, laikyti subsidiarumo principo, tačiau mes turime išlaikyti tą pagrindą, kuriuo remiantis ES lygmenį mes galėtume kovoti su neligybė. Nekartą minėjote darbo rinką ir taip e, lankstumas darbo rinkoje nebūtinai yra susijęs su neligybės, tačiau uh, Mes e, matėme, kad pastaraisiais metais rinka keitėsi, ji buvo dviejopa ir prisidėjo prie tos neligybės. Įvairūs pokyčiai tarė tolesnius vidinius pokyčius ir taip toliau. Na, kai kurie iš mūsų susiję su kolektyvinėmis e, dėrybomis. Bet kokiu atveju mes turime pakalbėti apie šitą ilgalaikį procesą. Kolega iš žaliųjų pateikė keletą pasiūlymų, ką, ką patobulinti. Tikrai buvo labai įdomus pasiūlymai. Taigi mes turime kalbėti ne tik apie perskirstimą, bet ir apie sažiningesnį paskirstimą, kad mes galėtume visiškai išnaudoti savo potencialą. Dar kartą, aš pastebėjau visus jūsų komentarus. Noriu padėkoti socialistams už jūsų komentarus, Sergio, už jūsų pasisakymą ir e, mes turime e, atsižvelgti konkrečiai e, į tai, ką mes norime į ką mes norime sutelkti dėmesį. Aš negaliu pakeisti pavadinimo, mes dėl jo susitarėme ir visos politinės frakcijos dėl to susitarė, taigi aš nieko negaliu pakeisti. Tačiau, ką galėčiau pasakyti, Tai yra, kad e, kova su neligybė prisideda prie e, darbo vietų kūrimo. Ir mes turime į tai ir susikoncentruoti. Tokia yra mūsų logika e, ir tuo požiūriu remiamasi mūsų pranešime. Tai yra, turime tai labai aiškiai pasakyti. Aš sutinku su tuo, ką jūs sakėte apie rezultatus. Mes ne tik politinės žinias norime pasiūsti, mes norime įsitikinti, kokius rezultatus visą tai, tai, tai duos. Manau, kad jūsų komentaras buvo tikrai labai geras ir labai atitinka tą darbą, kurį mes atliekame. Bet kokiu atveju e, mes e, dirbsime ties to klausimu ateinančias savaitės ar mėnesius ir tikiuosi, kad mes galėsime e, vis vieni kitiems būti naudingi. Dėkoju. Dabar ponia Baroni iš Užimtumo generalinio direktorato. Prašome. Ačiū pirmininkė. Aš esu Manuela Geling Pirmiausia, ačiū už šitą pranešimą, kurį mes labai sveikiname. Iš tiesų, neligybė yra e, mums visiems skaudamas, e, skaudama vieta ir ES į tai e, koncentruojasi. Ir taip pat socialinių teisų straips, e, ramstis e, iš tiesų skirtas, kad būtų užtikrinta sąžininga, gerai veikianti darbo rinka, būtų sąžiningos sistemos ir e, neligybė iš tiesų skirta tam, kad e, kovos neligybė yra skirta tam, kad būtų ir užtikrintos vienodos galimybės visiems ir e, būtų pašalintos pajamų spragos. Taigi mes turime užsibrėžę E, Užtik, mes norime užtikrinti ilgalaikę priežiūrą, vaiko priežiūrą, vienodas galimybės e, ir kitus aspektus. Visą tai buvo paminėta per šią diskusiją. Be abejo, socialiniam ramstį yra atsižvelgiama ir į um, e, subsidiarumą. Šitą ramstį reikia gyventi ES lygmenių ir valstybėse narėse. Ir uh, e, prie to prisėda ir um, socialinis, socialiniai partneriai. Uh, E, šitas semestras e, taip pat labai svarbus, e, norint spręsti neligybės problemas. Mes pabrėžiame mm, ir kitas politikos kryptis, pavyzdžiui, švietimą, socialinės politikos kryptis E, sritis sveikatos sektorių. Aštuonios valstybės narės e, pateikė aštuonias rekomendacijas dėl e, saugumo. Be to, aš taip pat norėčiau pabrėžti, kad dabar yra vyksta, vyksta darbas taip pat ir dėl, dėl minimalių pajamų. Mes turime tam tikrus standartus ir manome, kad reikia e, tuos standartus įvertinti. Be abejo, yra e, numatyti ir keli kiti e, rodikliai, kuriuos reikėtų panaudoti, peržiūrint socialinę socialinius, socialiniais pasiektus rezultatus ir mes turime tikrai stebėti daromą pažangą. Ačiū. E, ačiū, ponė Gerling. Pagal mūsų turimą dokumentą, man atrodo, Liepos penktą dieną yra pakeitimų keitimo terminas. 30-31 rūpiučio yra pakeitimų svarstymo data komitete rugsėjį ir metų gale bus svarstomas šis dokumentas plenarinėje sesijoje. Tai štai, baigiam savo darbo tvarkę. Šio rytmečio susitiksime 15 valandą ir darbą pradėsime nuo balsavimo. Na, o kol kas visiems ačiū už dalyvavimą posėdį.